E, na tym zakończyliśmy. Tuo mes e, baigiame šį darbo atvarkės klausimą svarstyti. Cari colleghi, l'ordine del giorno. Mėlėjai kolegos, dabar pagal numatytąją darbo tvarkę turėtume išklausyti Europos tarybos ir komisijos pareiškimų dėl finansų priežiūros dokumentų rinkinio. Prego. Prašom. Aš maniau, kad e, praėjusioje diskusijoje turėjo įvykti ir spontaniškų pasisakymų dalis. Ci sarà il catch di AI sulla... Mm, Spontaniški pasisakymai dėl finansų priešiūros dokumentų rinkinio įvyks. Tačiau aš noriu aiškiai pasakyti, kad labai griežtai reikalausiu kalbėti tiek, kiek skirta jums laiko, nes dabar labai atsiliekame ir mūsų laukia labai ilgas balsavimas. Apie tai galvojant, dama, aš turėsiu nutraukinėti kalbėtojus, o dėl spontaniškų pasisakymų galiu patvirtinti, kad kalbėsime neilgiau kaip penkias minutės. Atsiprašau, bet šiandien taip dirbsime. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį tarybai ponui Didier Reinders. Sinon. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai parlamento nariai, su malonumu vėl atvykstu į Europos parlamentą ir kalbėsiu apie finansinę priežiūrą. Mes jau turėjom progą apie tai kalbėti ECOFIN posėdėje. Šis dokumentų rinkinys dėl finansinės priežiūros dabar e, yra teikiamas parlamentui balsavimui. Tai yra rinkinys dokumentų, kuris numato uh, reformą, svarbę reformą ES ir kuris atsiliepė daugelį iššūkių. Pirmiausia, kaip tai sakė tarybos pirmininkas, yra atsakymas į krizę, reakcija į krizę. Baigėsi dešimtmetis ir matėme, kad buvo e, įgyvendinama lamfalūzi procedūra daugelį sektorių priežiūros uh, E, už priežiūrą tai, atsakingi asmenys pasiūlė tam tikrus dokumentus, teisės aktus, vyksta pamažu konvergencija susijusi su rizikos ribojimo priežiūra. Šis procesas buvo pirmasis žingsnis pirmin, tai buvo pozityvus žingsnis e, formuojant ES požiūrį, tačiau krizės akivaizdoje tenka konstatuoti, kad tas procesas nebuvo pernelyg ambicingas, turėjo būti ambicingesnis, nes jo dėka nebuvo užkirstas kelias kriziai ir nebuvo rasti pakankamai greiti atsakymai į krizės iššūkius. Pirmiausia, susijus, susijų reikėjo ieškoti priemonių dėl e, užsienio e, veiksmų, reikėjo ieškoti aktyvių priemonių, reikia Europos centrinių bankų aktyvios pozicijos, vadovaujant Europos centriniam bankui e, esame pasirengę dirbti tam, kad būtų įsteigta E, priežiūros institucija. Aš manau, kad ponas Trišė pasitelks visą savo autoritetą ir kompetenciją tam, kad būtų galima e, pateikti reikimas rekomendacijas ar įspėti tam tikras institucijas dėl jų veiksmų. Mes norime e, priežiūros institucijų, kurios būtų stipresnės ir labiau pasirengusios renkti tam tikrus ES standartus, kuriuos būtų galima įgyvendinti, įskaitant ir krizės metą, tai yra svarbu. Tos institucijos turės galimybę e, priversti finansų įstaigas laikytis tam tikrų standartų ir, e, ir tuo būdu ta centrinė struktūra galės veikti tada, jeigu savo darbo pakankamai netliks nacionalinės institucijos. Visą tai sustiprins vidaus rinką, tos institucijos taip pat bus e, įtrauktos į ginčių sprendimą tarp nacionalinių e, institucijų priežiūros e, sistemoje. Jos taip pat užsims rizikos prevenciją. Šių, šių institucijų steigimas yra istorinis susitarimas, kaip kai kurie e, kolegos jau minėjo šiame parlamente. Pirmininkaujanti Belgija e, finansų rinkų srityje ir buvo išsikėlusio būtent tokį prioritetą. Mes Tuo būdu kūrėme ir toliau tą originalų priežiūros modelį, prie to dar grįšiu. Taip pat turime atsižvelgti į priežiūros struktūrų evoliuciją. E, kuri vyko mūsų šalyse partnerėse. 27 ES turi sugebėti pertvarkyti savo finansinės struktūras, kad mūsų pernelik toli neaplenktų Junktinės valstijos. 2009 vasarį Lerozier patikė savo siūlymus Europos komisija tinkamai vertino šios siūlymus ir buvo pasirinktas daug žadantis kelias pirmin. Tačiau tam būtinos reformos. Junktinės valstijos tuo tarpu e, peržiūrėjo savo finansinės priežiūros sistemą ir priėmė reikiamus dokumentus šią e, linkme. Tikiuosi, kad bus pritarta teisės aktų paketui. Tai yra tarp įvairių institucijų vykusio bendradarbiavimo rezultatas. Ir aš tikiuosi, kad balsuodamas parlamentas patvirtins, kad ES neatsilieka ir taip pat vaidina lyderės vaidmenį vykdant tas reformas, kurios buvo aptartos ir numatytos didžiojo 20-ko susitikime. Labai svarbu, kad tos reformos būtų tvarios. Be to istorinio šiandieninio balsavimo reikės dirbti toliau, reikės įgyvendinti mūsų numatytas priemonės. Tai yra trečiasis iššūkis. Mes kūrėme e, mikro E, rizikos prevencijos priemonės. E, nacionalinės priežiūros sistemos dirba, o jų darbas yra koordinuojamas centralizuotai, tai yra labai svarbu, ta sistema nuolatos stiprėja ir stengiamasi ne trepsėti vietoje, o žengti pirmin. Mes pabandysime e, sukurti tokią vietą, kur bus galima diskutuoti makroekonomikos klausimais ir priimti rezultatus, įskaitant ir pasaulinius ar transatlantinius sprendimus. Mes įkūrę šią instituciją turėsime, tą priežiūros instituciją, turėsime tokią vietą, kur bus galima diskutuoti apie esamą riziką ir galimai užkirsti jai kelią. Tai yra E, e, atvejais numatytas omnibuso vienas direktyvoje. Apie tai savo parlamentas tars taip pat savo žodį šiandien. Manau, kad pe, svarbu buvo peržiūrėti egzistuojančius dokumentus. Ir čia, ponia pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, norėčiau užbaigti savo pasisakymą pasakydamas štai ką. Mes dabar e, esame es, prieėję esminį etapą. Jūs netrukus balsuosite dėl finansų priežiūros dokumentų rinkinio. Norėčiau padėkoti ekonomikos e, komiteto pirmininkai, ponė, taip pat kolegoms Gular, Sančias Presedo ir visiems šešėliniams pranešėjams, bei ponui Barnier komisarui ir ponui Ren taip pat komisarui. Taip pat norėčiau padėkoti jų e, vadovaujamiems darbuotojams. Matėme, kad vyko konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas ir to bendradarbiavimo dėka ir turime tą finansų E, priežiūros dokumentų rinkinį, dėl kurio galėsime balsuoti šiandien. Tikiuosi, kad dėrybos taip pat konstruktyviai vyks ir dėl kitų teisėkuros dokumentų, kurių tikslas bus keisti tiek, kiek reikia šį, šį dokumentų rinkinį. E, linkėsiu sėkmės kitiems, kurie perims pirmininkavimą, kad šioje srityje būtų toliau sėkmingai dirbama. Tikiuosi, kad netrukus mes galėsime pasiekti naujų sutarimų Ir čia pirmiausia turiuomenį investicinius fondus. Čia su komisaru Barnie tikiuosi galėsime ir toliau aktyviai dirbti, siūlydami naujus teisėkūros dokumentus. Dėkoju. Grazie. La parola al komisario. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė deputatė. Ponai deputatai, priežiūros e, finansų priežiūros dokumentų rinkinys yra labai svarbus e, dokumentų paketas, jūs netrukus dėl jo balsuosite. Galiu šiandien pasakyti, kad tai yra tikrai istorinis sprendimas, kalbant apie finansų uh, teisės aktų padėtį. E, pirmiausia, ES kreipėsi. E, uh, 2008 metais didžiojo 20-ko posėdėje. Uh, E, didįjį dvidešimtuką kreiptama dėmesį susidariusią krizę. Žak de la Rosier tuomet e, vadovaujant buvo parengti konkretūs siūlymai. E, šiandien norėčiau padėkoti Žak de la Rosier už, už išmintį atliekant šį darbą. Buvo pasiektas susitarimas ir to susitarimo dėka mes turime tam tikrą pagrindą, kuriuo remiantis ir yra siūlomos visos tos iniciatyvos, uh, ir to dėka mes galėsime uh, tinkamai reguliuoti finansų rinkas pagal atskirus siūlomus finansinius produktus, pagal atskirus subjektus ir panašiai. Sausio 13 dieną aš jau pasiūliau protingo reguliavimo idėją ir efektyvaus šio sektoriaus reguliavimo idėją. Mes uh, sukūrėm, sukūrėme tam tikrą pagrindą, kuris užtikrina daug didesnį pasitikėjimą finansų sektoriumi. Mes to siekiame. Dėl, dėl to daugelis iš jūsų aktyviai dirbo. Tad leiskite padėkoti ponui Skinner, ponui Garcia Margalio, ponui Gigold, Bacels, taip pat šešėliniams pranešėjams. Noriu padėkoti Sharon Bowles, kur kolegai vadovavusiam e, aktyviai šiam procesui. Norėčiau Didier Reindersui taip pat padėkoti, jis yra COFIN vadovas, taip pat dirbęs aktyviai šiuo klausimu. Taip pat Ispanijai pirmininkaujančioje srityje ir Švedijai pirmininkaujančioje srityje buvo atliktas reikšmingas darbas. Situacija šiek tiek neįprasta. Kodėl? Todėl, kad dar turiu padėkoti ir šalia sėdinčiam kolegai. David Wright, nes jis netrukus palieka Europos komisiją. Aš manau, kad tai yra tas žmogus, kuris labai garbingai dirbo ES vien, vienose iš atsakingiausių pareigų. Taigi Europos parlamentas taip pat įnešė čia savo esminį vaidmenį, lemiamą netgi sakyčiau. Buvo sustiprintos priežiūros institucijų kompetencijos, buvo išplėsta tų kompetencijų sritis, parengti įvairių standartai, buvo numatyta viskas, kas reikia e, vartotojų apsaugai, buvo numatytos prevencijos priemonės, kalbant apie kai kuriuos e, finansinius produktus. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai ir bičiuliai Oli Ren, nes užkėtant kelią sisteminiai rizikai, jis taip pat e, atliko reikšmingą darbą, remiamas Europos parlamento. Europos komisija taip pat aktyviai ieškojo kompromisu, padarė nuolaidų. Pavyzdžiui, mes, kalbant apie techninių kai kurių standartų parengimą, e, tų nuolaidų padarėme ir bendrai paėmus galime sakyti, kad po balsavimo taryboje, ir tas balsavimas buvo vienbalsis, ir po jūsų balsavimo šiandien, jeigu pritarsite tam e, dokumentų rinkiniui, Europa turės puikią finansų priežiūros sistemą, pritaikytą jos poreikiams. Ir e, ta priežiūra turi būti sustiprinta dėl to, kad mūsų šalyse pusė veikiančių bankų priklauso kitoms šalims, ne toms, kurie yra įsikūrę. Būtent dėl to rizika yra ir tam reikia maksimaliai užgirsti kelią. Taigi turėsime tinkamai pritaikytą priežiūros modelį galėsime parodyti besijaudinantiems piliečiams dėl savo finansinio saugumo, kad ES siekia užtikrinti jų saugumo, kad ji pasimokė iš finansų krizės ir kad ne vieni amerikiečiai piliečiai pamatys dirba e, geresnės finansinės apsaugos srityje, bet kad stengiasi savo vartotojams apsaugą užtikrinti ir ES. 2011 sausio 1 E, būsime jau atlikę didelį darbą, techninį darbą, tas darbas jau yra prasidėjęs ir vyksta. Mes dirbsime toliau ir šiandien Europos parlamente norėčiau pasakyti, kad vienintelis kriterijus, kai bus skiriami į priežiūros instituciją jos vadovai ir darbuotojai, vienintelis kriterijus bus uh, būsimųjų darbuotojų kompetencija. Ir aš manau, kad uh, sisteminės priežiūros taryboje ir kitose institucijose būtent tokiu požiūriu skirmi darbuotojai. Svarbu, kad Centrinis bankas ir toliau liktų toks, e, su tokia pat plačia kompetencija ir kad jis toliau būtų nepriklausomas. Ir mes būsime e, jau sausio pirmą pasirengę užpildyti visą tą schemą priežiūros, kurią mes buvome nusi, nusimatę, nusi, nu, nu, nusibraižę. Nusi Reitingų agentūrų vertinimas europinių lygių yra vienas iš tų siūlymų, išvedi, išvestinių produktų reguliavimas ir vadinamųjų e, skolintų vertybinių popierių priekybos reikalai taip pat turi būti integruotai prižiūrimi. Visą tai tam, kad mūsų finansų sistema būtų aiškesnė, e, skaidresnė Mes to siekime kartu su jumis. Rizikos fondai ir vadinamiai private equity fondai taip pat e, turi būti reguliuojami, remiamas į Bazelio 3 numatytais dokumentais. Kitame turėsime dar vieną direktyvą dėl finansų rinkos reguliavimo. Numatysime e, griežtesnės sankcijas už numatytų taisyklių pažeidimus. Taip pat krizės sprendimo ir reguliavimo priemonės e, bus numatytos ir jos turės padėti užkirsti kelią kitoms krizėms. Tai turės apsaugoti mūsų vartotojus, kurie kartu yra ir mokesčių mokėtojai, ir tai turės e, paskatinti ekonomikos augimo, kurio visi taip laukiame. Tiek finansų, tiek aplinkosaugos rytyje, bet kuriuo atveju prevencija yra pigesnis dalykas negu intervencija. Vienu ar kitu būdu mes mobilizuojame 17 mobilizavome 17 procentų viso BVP, kad galėtume išgelbėti finansų sistemą. Ir norėjau pasakyti, kad vartotojams bet kokiu atveju prevencija yra pigiau negu intervencija ir mes turime to nepamiršti. Europos komisija yra numačiusi darbų tvarkaraštį, Ekofinas birželio antrą dieną parėmė tą darbų tvarkaraštį ir mes uh, norime aktyviai dirbti ir toliau Balsuokite, kad iki 2011 reikiami dokumentai įsigaliotų. Ponios ir ponai parlamentarai, ponė pirmininkė, norėčiau nuo savęs asmeniškai pridurti, kad mes jautėme pasitikėjimą vieni kitais diskusijų metu. Bendradarbiavimas buvo tikrai konstruktyvus, o visa tai e, yra gera lemianti ženklai, raginantis žengti mus dar toliau. Šią linkime dėkoju. Grazie, komisar. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. O dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams. Pirmiausia, EPP frakcijos narys Garcija Margalo. Pusantros minutės. Inta. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien Europa išgyvena gerą dieną. Gruodžio mėnesį dar neturėjome sprendimo. Tai buvo rimta problema. O mūsų parlamento Europos komisijos ir tarybos pirmininkų dėka dabar pasiekėme labai gerą sutarimą. Pasieksime e, tokį rezultatą, kai sukurtieji mechanizmai bus iš tiesų europietiški, stiprus ir e, juos bus galima demokratiškai, parlamentiškai tikrinti. Tie mechanizmai sukurti taip, kad būtų galima užtikrinti vienodų taisyklių taikymą absoliučiai visiems ES bankams. E, bus galima ES įgyvendinti savo sprendimus nacionalinės administracijos atžvilgių, jeigu pastarosios nesielgs taip, kaip iš jų tikimasi ir jeigu netraktuos savo bankų taip, kaip reikėtų. E, galėsime užkirsti kelią sisteminiai rizikai, nes nebenorime e, dar kartą sukurti tokios situacijos, kai mokesčių mokėtojai turi mokėti už finansų institucijų neprotingą išlaidumą. Mūsų parlamentas nėra kažkoks nuolankus tarnas, kuris sutinka su visais tarybos pasiūlymais. Ne, mes esame geri ir ištikimi tarybos ir komisijos sąjungininkai, tačiau norime atlikti savo vaidmenį, kuriant europietišką e, priežiūros sistemą. Dėkoju visiems, kurie kalbėjo, ponui Randers ir ponui Bernie. Pasiektas labai geras susitarimas ir mes turime e, sudaryti jo dalį. Ačiū. Ačiū. Toliau e, socialdemokratų, atsiprašau, Alde frakcijos, atsiprašau, pirmininkė socialdemokratų partijos vardu ponas Skinneris. Ačiū gerbiama komisijos nariai, ponė Reinders. Dėkoju taip pat Davidui Wright už atliktą darbą, kaip ir kolegoms šioje salėje. Šis darbas buvo gana sėkmingas, mano nuomonė. Tačiau arba momentas e, pradeda jūs valdyti, arba jūs valdote momentą. E, šiuo metu finansų priežiūros naujos agentūros yra sveikintinos visoje Europoje ir turbūt visame pasaulyje. Toms institucijoms suteikti įgaliojimai turi būti suteikiami atsakingai mastant. Turime siekti tikslo E, kuris būtų priimtinas ir mūsų piliečiams, nes jų darbai, jų galimybės išgyventi priklauso nuo mūsų sprendimų. Ne apie jo, be bejonės Europos parlamento ir valstybių narių diskusijos šiuo klausimu visos sulaukė daug dėmesio, tačiau mes nesugebėjome turbūt nuveikti to, ko iš tikrųjų buvo tikimas iš mūsų. Europos parlamentas reikalavo, kad būtų suteikta daugiau galiojimo ES lygmeniui. Tai neretai susikirto su valstybių narių norais Kai kas mūsų parlamente norėjo eiti dar toliau ir sukurti tiesioginę priežiūros sistemą, ypač e, centrinių e, bankų atveju. Bet mes turime būti labai atsargus ir e, nusistatyti savo tikslus teisingai, kitaip e, mes ateitie sukursime tam tikrus spragų. Šiuo metu finansų priežiūra yra pagrista metų, kartais dešimtmečių patirtimi tūkstančių žmonių, kurie dirbo finansų paslaugose patirtimi. Jie pirmieji turėjo imtis veiksmų, kad būtų užkirstos finansų problemos. Valstybės narės e, nebūtų turėjusios tada išpirkinėti finansų institucijų, kai jos ištiko nelaimė. Tos naujos institucijos leistų mums sukurti naują gerą projektą, kurio iki šiol trūkdavo. Todėl taip svarbu, kad mūsų sprendimai būtų įgyvendinti. Agentūroms yra nustatyti praktiniai tikslai. Mes turime jungtinį komitetą, mes labai didžiuojamės, kad mes valvame jį steigiant. Jungtinis komitetas turėtų būti koordinavimo, keitimos informacija ir bendrų sprendimų mechanizmas. Jis turėtų leisti sutelkti tai agentūrai dėmesį į sisteminės rizikos sumažinimą. Be to mes turime galvoti apie ECB kontrolę ir rizikos valdymą e, bendrai Bet jeigu paklausime pono Bernankės, ar jo reputacija iškils grėsmė sukūrus tokį mechanizmą, jis turbūt atsakytų, kad ne. Kad išvengtume kazino principo finansinių operacijų, kurias matėme praeitie, šio mechanizmo pakaks. Tačiau dabar taikomos priemonės turi būti labai pamatuotos. E, mes siekiame reguliuoti sistemą, bet nepamirškime, kad kalbame apie žmonių pensijas, apie jų e, būstą, apie jų darbo vietas Aš suprantu, kad turime sukurti gerą sistemą, tačiau supraskime, kad ta sistema turės aukti labai greitai. Ačiū. E, honorevole Skinner. Pone Skinnerė. Ar sutiktumėte atsakyti klausimą? Gerbiamas ponė, kuo remdamasis jūs tarėte, kad e, sprendimai ir vertinimas naujų europinių institucijų e, bus geresni negu sprendimai priimti reguliavimo institucijų nacionalinių lygmenių? Manau, kad jei klausėtės e, mano kalbos, tai galėčiau pasakyti, kad tai reikėtų e, daryti koordinuojant viską su nacionaliniam institucijom, ne prieš jų interesus ir tai turi būti e, daroma remiantis nacionaliniais, tiksliau, teisės aktais, kurie bus priimti ir siūlyti laikantis demokratinių Mm, e, nuostatų šiame parlamente. Ir jeigu jūs galvojate, kad jeigu sėdėsite savo saloje nutolę nuo šio laikinio pasaulio problemų, tai iš tikrųjų taip nebus. Atsitiko taip, kad pasaulinė krize mus, mums e, uždavė tikrą pamoką išmokti. Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponia Balus, vieną minutę. Ačiū, gerbamas pirmininkė. Uh, Gerbiamas komisijo nari, taip iš tiesų mums pavyko tai padaryti, priežiūros traukinys išjudėjo iš stoties ir galime tikėtis dabar didelių dalykų. Vis dėlto mūsų finansų teisės aktai E, tebe turi daug spragų, išlygų ir iš tikrųjų yra taip, kad vienas teisės aktas viso to neišpres ir gėda iš tiesų ir gaila, kad taip e, yra ir jeigu mes visi neįsipareigosim vieno, vienai bendrai rinkai finansų priežiūros, tai e, vienas teisės aktas nieko nepadarys. Reikia iš tiesų labai atsargiai užtikrinti, kad sprendimai priimami e, būtų atsižvelgiant ir būnant arti rinkos ir iš tiesų e, reikia bendradarbiauti institucijoms e, ir taip pat ir su nacionaliniam institucijom ir taip iš tiesų reikės imtis tinkamų sprendimų ir iš tiesų blogo sprendimo nepagerina tai, jeigu jis yra platinamas ir išplinta labai plačiai. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, ponas Gigold, dvi minutės. Manau, šiandien ta diena, kai padėtas dar vienas akmuo, kuriant europinį namą. Ir e, tai rodo, jog netiesa tai, e, kas buvo sakyta, kad dabar prasidės naujas yra nacionalizavimo etapas. E, Europa iš tiesų dabar patiria pasiekmes to, kas įvyko, tačiau vis dėlto yra uh, E, žingsnių, kurių, kuriuos reikia žengti toliau, kalbant apie e, finansų teisės aktus ir Europos parlamentas žengė svarbų žingsnį į priekį ir atsitiko taip, kad jėgos parlamente susijungė ir pasipriešino e, valstybių narių pastangoms nekreipti dėmesio į krizės pamokas Yra tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, kiek darbuotojų bus naujose institucijose, kaip jos disponuos e, savo e, kompetencijomis, e, jeigu neturės pakankamai personalo. Ir manau, kad turėtumėm labai dėmesį atkreipti į pakankamą darbuotojų skaičių kaip bus su vadovais šių naujų finansų priežiūros institucijų. Turime pasirūpinti, kad į valdybas būtų renkami tinkami žmonės, šiuose institucijose. Komisija paskelbė, kad kai kalbame apie šalių ataskaitų teikimas, bus, bus komunikatas ir mes glaudžiai bendradarbiausime su tuo. Ir dar norėčiau paminėti uh, Um, ekonomikos uh, uh, komitetą, kalbant apie rinkos infrastruktūrą, kalbant apie uh, tokią priežiūrą, mes norėtumėm, kad tai būtų tolesnių diskusijų šaltinis. Na, o kalbant apie vyriausybės ir čia reikės plataus bendradarbiavimo, kaip ir finansų priežiūros klausimų ši diskusija neturėtų išvirsti į ideologiją ir dogmas. Turime laikytis bendrijos požiūrio. Dėkui. Ačiū. Europos konservatorių reformuotojų frakcijos vardu. Nesvinborn. Ši e, finansų e, e, krizė padarė didelės įtakos mūsų finansų E, rinkai, bankai, įmonės, vyriausybės jaučia netikrumą ir nors ekonomika rodo sigavimo ženklus, turime e, užtikrinti, kad neiškumas būtų išsklaidytas. E, finansų sektorių lydėjo nesėkmės, bet buvo labai didelis neiškumas dėl reguliavimo, kas jį vykdys, kokios institucijos teisė gyvendins. Ir diskusijos vyko dėl to, per pastarosius mėnesius buvo kalbama tik tai apie smulkmenas, kas reguliuos kur, kur kaip. Rezultatas turėtų būti balansas tarp valstybių narių atsakomybių prižiūrėti institucijas, naujų europinių institucijų, sukuriant vieningą teisės aktą. Tuo pačiu būtų padidintas kolegiškos priežiūros vaidmuo. Reikia, kad finansų įmonės prisimtų riziką, reikia pusiausviros e, tarp mokesčių e, mokėtojų atsakomybės ir kapitalo Reikia e, taip pat ir stebėti pasaulinę riziką Europos bankuose, reikia užtikrinti, kad būtų koordinuota procedūra visose valstybėse narėse išgyvenančiose kryžį, e, krizę, e, reikia tarpininkavimo tarp priežiūros institucijų, reikia gyvendinti taisyklės visose finansinėse institucijose, visose, visų finansinių žaidėjų ir dabartinis paketas užtikrina šitą pusiausvyrą. Atsiprašau, gal galėtumėt kalbėti lėčiau. Vis dėlto e, lemiamos svarbos e, turės e, kompetitingų darbuotojų samdymas ir aš norėčiau paraginti komisiją užtikrinti, kad tolimesnis žingsnis būtų žengtas tinkamai. Dėkui. Ilgrų. Ačiū. Toliau. GUE NGL frakcijos vardu, ponas Kliut, dvi minutės. Ja, danke. Ich möchte. Ačiū. Aš norėčiau visų pirma pakalbėti kolegoms ar padėkoti kolegoms, kurie labai sudėtingose darybose per pastarosius metus dalyvavo. Taip pat noriu pagirti mūsų pranešėjus už darbo rezultatą. Tai yra turbūt geriausia, ko galėjome tikėtis. Mano frakcijos kritika vis tik tai nebus e, labai menka. Mes esame nepatenkinti dėl trijų dalykų. Visų pirma, e, suteikiamas kompetencijos e, priežiūros institucijoms nėra pakankamai didelės. Mes norėtume, kad jų kompetencijos ir galiojimų masas būtų kur kas platesnis. Iškyla grėsmė, kad priežiūros institucijos e, bus susiskaldžiusios dirbdamas skirtingose vietovėse. Būtų kur kas geriau, jeigu jos dirbtų vienoje vietoje. Ta visas mechanizmas būtų veiksmingesnis, kaip kad ką tik sakėsi vienas Gygoldas personalo klausimas taip pat turėtų būti geriau išspręstas ateityje. Tai būtų pagrindiniai mūsų kritikos objektai, tačiau kaip tai bebūtų, žengiamas žingsnis teisinga kryptimi yra reikalinga sukurti naujas e, priežiūros sistemas mūsų finansų rinkoms, tačiau mūsų nuomonė reikia toliau tokių žingsnių susijusių su šiuo pirmuoju, tik tada galėsime pasiekti veiksmingą finansų rinkų naujo pobūdžio reguliavimą. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad kai Europos taisyklės e, e, užkirs kelią tokioms krizėms, su kokia buvome priversti ką tik išgyventi, tai galėsime pasakyti, kad pasiekėm gerą rezultatą. Dabar yra e, rengiama daug teisės aktų ir tikimės, kad jie bus turiningesni, esmingesni ir e, tikimės, kad bus žengta daugiau žingsnių. Ačiū. Liberta. Ačiū. Toliau. Laisvės ir demokratijos Europos frakcijos atstovas ponas Geoffrey Bloom. Yes. Taip, gerbiamas komisijos nariai, kai mes paskutinį kartą susitikom, kai pirmą kartą ir paskutinį susitikom, aš išreiškiau labai rimtą susirūpinimą, kad Londono miesto reguliavimas greitai bus perduotas Bruseliui. Jūs tada atrodėt e, nustebęs, kai aš išreiškiau tokį susirūpinimą, bet nuo to, kai jūs pradėjote dirbti, turbūt jau suprantate, kad labai didelė dalis Junktinės karalystės BVP iš tiesų e, gimsta būtent per finansų paslaugas. Tai e, Junktiniai karalystė yra labai svarbi sritis. 55 milijonai svarų kiekvieną dieną yra persiunčiama e, čia, į Bruselį, kad būtų paremtas įtar, įtartinas europietiškas projektas. Ir e, mūsų rinkėjai iš tiesų vargiai gali būti išgirsti. Tai yra tam tikras kontrolės būdas, sakyčiau. Jūs turite suprasti, kad didelė atlyginimo, didelės pensijos e, ant medžių neauga. Taip pat galėčiau paminėti, kad galėtume pasimokyti iš e, savo pačių e, ankstesnių e, pavaldžių zonų, tokių kaip Australija ir Kanada. E, Jūs pats tada pasakėte, kad Australija yra labai toli nuo mūsų ir iš jų negalima mokytis. Dabar praėjus laikui, aš manau, jūs jau suprantate, kodėl toks požiūris kaip jūsų nepasiteisina. Gerbiamas komisijos nariai, aš vis dar bijau ir e, būkštauju, e, kad bus sukurtas reglamentas, kuris paskęs parlamento komitetų ir administracijos tinkle painiavoje, e, kai daugybė visokiausių painių administratorių, politikų ir kitų funkcionierių išnaudos um, paprastus žmonės. Rezultatas bus toks pat kaip ir visų ES projektų - žuvininkystės, žemės ūkio, energetikos, užimtumo, imigracijos ir siaubų siaubo uh, vieningosios valiutos. Tai yra uždėlso veikimo bomba. Tai yra pritrenkinti miegas, nematymas, jeigu ne visiškas pralaimėjimas. Turim suprasti, kad Europa baigsis katastrofa. Gaila, apgailestauju, aš tikrai nesidžiaugiu, kad taip atsitiko. Aš labai um, pergyvenu dėl to, kad uh, Londono reguliavimas yra perduotas Bruseliui. E, Grazie. Per i non iscritti, l'onorevole Sosa Wagner. Dėkoju. Ne, už, e, nepriklausomų narių frakcijos vardu, kolega Sosa Wagner. Sveikinu visus dirbusius prie šio pranešimo, prie finansų priežiūros dokumentų rinkinio. O tai buvo ir Europos parlamento nariai, ir jų administracijos darbuotojai. Reikėjo sulaukti didžiulės finansų krizės, kad Europa pagaliau pabūstų. Tačiau tuo pat metu mes praradom progą, progą sustiprinti bendras ES institucijas. Nes viena vertus tos naujos administracijos struktūros, kurių tikslas yra priežiūros e, sritis, e, turi ribotą kompetenciją lyginti su nacionalinėmis institucijomis. Gaila, kad yra šitaip. Gaila, kad nebuvo siekta panašios integracijos, kokios buvo siekta E, seniau, kai atsirado bendras centrinis e, Europos bankas. Na, tiesiog reikia ir toliau kopti į tą kalną tą pačią kryptim. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar tęsime diskusijas, suteiksime žodį kitiems susirašusiems kolegoms. Kolega Gozes, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė komisarė. Na, suprantama, aš taip pat noriu prisidėti prie tų sveikinimų. Norėčiau pasakyti, kad vyko puikus bendradarbiavimas Europos parlamente ir už jo ribų. Norėčiau priminti, kad be Europos parlamento valios ši, e, šis dokumentų rinkinys nebūtų išvykęs dienos šviesos. Ekofine E, norėčiau, kad būtų priimti reikiami sprendimai. Ir iki šio mėnesio pabaigos norėčiau, kad būtų rastas sprendimas tuo klausimu, kuriuo jūs dirbote aktyviai, ponė komisarė. E, norėčiau pasakyti, kad jūsų pastangos turi būti vaisingos ir manyčiau, kad pirmininkaujant Belgijai mums pavykti, pavyks rasti sprendimų dėl rizikos fondų ir dėl vadinamųjų private equity. Manyčiau, kad dabar ir toliau reikia tęsti tą institucijų kūrimo darbą. Ir svarbu, kad tas priežiūra paliestų visus finansų sistemos produktus ir institucijas. E, viso to darbo tikslas yra apriboti riziką susijusią su finansų sektoriumi. Ir baigdamas norėčiau David Wright pasveikinti. Gaila, kad jis mus palieka. Tikimės, kad po to didžiulio nuveikto darbo, e, kuriuo prisidėjo prie parlamento e, atliekamo darbo, kad mes su juo dar susitiksime, e, kurdami toliau ES institucijas. Dėkoju. Kolega Sančias Presėdo. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, ponė Reiners, gerbiami kolegos. Sveikinu pasiektą pirmojo svarstymo metu kompromisą dėl finansų priežiūros dokumento rinkinio. Uh, E, tai buvo senas ES kūrimo tikslas. Tai yra ta priemonė, kur yra būtina siekiant finansinės integracijos, kad monetarinė politika taptų nuseklesnė ir konkurencingumas pagerėtų. Tai buvo vienas iš tų tikslų, kuris gali padėti finansų hipertrofijos problemą išspręsti, kad būtų mažesnis atotrūkis tarp priežiūros ir rinkos siūlomų dalykų būtina yra atlikti tam tikrus pertvarkymus susijusius su finansų sistemos priežiūra. Tai yra e, esminis dalykas siekiant finansinės reformos. Europos reguliavimo sistema nebuvo efektyvi iki šiol, priežiūros nebuvo jokios. O priežiūra yra tam tikras jungiamasis audinys visai būsimai reformai tarptautiniu lygiu, tai taip pat yra žingsnis pirminį dėgiant tarptautinę priežiūrą finansų srityje. Mes siekiame, kad e, šiame dokumente būtų dirbama trimis kryptimis pirmiausia kad būtų galima tinkamai vykdyti priežiūrą, apsaugoti vartotojus ir mokesčių mokėtojus. Siekiame geresnės priežiūros, kad būtų galima užkirsti kelią sisteminiai rizikai, kad būtų galima išvengti uh, neveiksmingų finansinių produktų, kad būtų galima taip pat sukurti krizių valdymo sistemą, kuri būtų paremta finansų institucijų indėliu. E, omnibuso direktyva leidžia taip pat kurti tam tikrą instituciją, kuri pasižymėtų pirmiausia sektorinę integraciją. Visą tai padidins skaidrumą, keičiantis informaciją ir bendradarbiaujant. Tuo pat metu yra numatytas tam tikras laikotarpis. Laikotarpis, kad iki gruodžio mėnesio 2012 metų būtų galima įgyveninti visus numatytus teisės aktus valstybėse narėse. Dėkoju visiems, kurie dirbo prie šio dokumento rinkinio. Šiandien mes matome savo pastangų pirmuosius rezultatus. Tačiau regisi, kad tarp teisės aktų ir finansų, teisės aktų šalininkų, didesnės priežiūros ir finansų rinkų dar tebėra nuomonių skirtumų, reikės juos mažinti. Dėkoju. Ačiū. Minutė kolegiai Guliar. Pone komisarė, pone ministrė, daug kas buvo pasakyta. Sutarimas yra sudarytas, jis yra patenkinamas. Visiems norėčiau pasakyti ačiū. Norėčiau ateičiai išsakyti vieną pamokymą, iš ko pasimokiau iš to, kas buvo daroma. Kaip gruodį nusprendė Ekofinas pasiekęs e, vienbalsį sutarimą, e, Taip, ne, nu, žiūrėk, kad taip dirbti negalima, nes Ekofinas priėmė nutarimą, po to atėjo parlamentas, sako, o dabar dirbkit greitai, nes kitaip e, finansų rinkos pasirodys nekantrios. Manyčiau, kad reikėtų daugiau dialogo ir ramesnio dialogo. Norėčiau pasakyti, kad vykdant ekonominę valdyseną mes, e, ir aptarančią klausimą mes esame pasirengę dirbti greitai. Tiesiog, ponė Reinders, jeigu įmanoma. Ir ponui Barnie taip pat turiu prašymą perduoti komisijai prašymą. Mes norime nuo pat pradžios dokumentų rengimo įsitraukti e, pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą į šios procesus. Nevyk, neteikite su tam tikra blokuota pozicija į tarybą ar komisiją. Gal galėtumėte ponui Rompoj, Van Rompoj perduoti, kad mes ekonomikos komitete jį maloniai priimtume. Mes esame prašę jo atvykti. Dėkoju. Ačiū. Ponas Ferber, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiamas tarybos vicepirmininkė, kolegos, manau, kad šiandien gera diena ne tik tai Europos institucijoms, bet ir europiečiams, nes mums po dviejų metų po to, kai e, žlugo Lehman e, Brothers, mums pavyko e, sukurti struktūrą. Visų problemų finansų rinkoje neišspręs, tačiau mums pavyks tuo prisidėti prie finansų rinkų perteklinių veiksmų. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Belgijai, galėčiau pritarti poniai e, Guler čia, kad e, iš pat pradžių taryba išsikėlė didelius e, uždavinius, pasiekėm vienbalsių sprendimų, bet problemų tai neišsprendė. Ir tik tai Europos e, parlamentui pavyko susivienyti tarp, e, tarp partijų ir e, pavyko pasiekti vienbalsiai sprendimo, kuriam galės pritarti apskritai visi mums pavyks sukurti priežiūros institucijas. Taigi dabar turėsime jau tos įrankius, kurie uh, padės prisidėti prie finansų rinkų stabilumo. Todėl norėčiau padėkoti panui Reinders už asmeninį indėlį, taip pat norėčiau padėkoti komisijai, kuri, manau, dalyvavo labai teisingame dialogė siekiant na, sujungti iš pat pradžio tolimas tarybos ir parlamento pozicijas. Ačiū Jums labai ir manau, kad ateityje tai padės mūsų teisėkuros darbo. Ačiū. Ponas Tremosa, vieną minutę. Ačiū, gerbiami e, kolegos, e, ponai. ECB e, pirmininkas automatiškai ateinantiems penkeriems metams taps Europos sisteminės rizikos valstybos pirmininku. Tai nėra mažareikšmis klausimas. Tai reiškia, kad ECB dalyvaus e, Europos finansų rinkų institucijų finansų priežiūroje. Tai taip pat reiškia, kad ponas Trišė, e, kuris e, yra atsakingas šiam parlamentui, turės atsakyti ir klausimus susijusius su finansų priežiūra, ne tik tai į klausimus susijusius su kainu stabilumu. Šią reformą ECB pirmininkas rizikuos savo reputaciją, pasitikėjimu juo siekdamas veiksmingo finansinio stabilumo Europoje. Šios reformos dėka įprastinis veikimas, įprastinis darbas bus sunkesnis finansų institucijoms sukėlusiam šitą krizę, šitą krizę ir tai prisidės prie europiečių ateinančių kartų ateities. Dėkui. Parola all'onorevole Lulling per un minuto e tre. Ačiū žodis poniai Liuling. Pone pirmininkė, norėčiau ir aš prisidėti prie tų, kurie džiaugiasi pasiektų susitarimu finansų priežiūros rytyje. Rezultatas yra tikrai patenkinamas. Ne tik dėl to, kad valstybių atstovų pozicijas puikiai atrėmė Europos parlamentas. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi dėl to, kad um, priimtas sprendimas yra tikrai labai svarus, nes Tuo mes parodome, kad mūsų institucija yra patikima ir kad ji turi tarti savo žodį. Mes atkakliai kovojame dėl to, kad Europos centrinio banko pirmininkas būtų taip pat ir Europos sisteminės rizikos komiteto pirmininkas. Mes taip darome dėl to, kad suprantame, koks svarbus yra šis sisteminės rizikos klausimas. Kontekstas yra labai įdomus, nes kol kas uh, struktūr, nėra labai vieningos struktūros, sprendžia kol kas šioje srityje atskiros nacionalinės struktūros, tad mums reikėjo vienos centrinės struktūros. Ir manau, kad kolegos supras, kad ta institucija yra reikalinga. Centrinio banko pirmininkas bus sisteminės rizikos komiteto pirmininkas ir bus visiškai kompetentingas išklausyti ten išdėstytus e, dalykus. Ir manau, kad jis dėl to neįgys pernelyg daug galių. Tiesiog reikėtų stengtis, kad to silpnumo nebūtų per daug. Papildomų įgaliojimų šiam asmeniu nereikėtų bijoti suteikti. Ir aš manau, kad dabar atsiras daugiau pasitikėjimo. E, visi suinteresuoti partneriai konstruktyviau dirbs tarpusavyje. Ne viskas dar yra pasiekta, procesas buvo lėtas, tačiau galiausiai mes šiandien padėjome labai gerą pagrindą, puikų pagrindą tam, kas bus dar kuriama ir vystoma artimiausiais metais. Ačiū. Grazie, iniciamo il. Ačiū. Dabar pradame spontaniškų pasisakymų procesą. Ir pirmiausia, galiu pasakyti, kad suteiksiu žodį tik penkiems parlamentarams, penkiems prašusiesiems. Pirmiausia, kolegė Panoni. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Esame įsitikinę, kad pasaulinėje rinkoje nei vienas veikėjas, nei vienas produktas jokioje pasaulio dalyje negali e, būti nekontroliuojamas ir netikrinamas. Mes matėme, kaip susiformavo krizės. E, tai parodė, kad mes pripažįstame, jog reikia bendrų taisyklių mes e, suprantame, kad operatoriai, kurie per, yra per daug dideli, kad žlugtų, turi taip pat pasiduoti ES institucijų kontroliai, kad e, mokesčių mokėtojai neturėtų padengti visų e, sąskaitų, kaip kad būdavo anksčiau. Aš sveikinu Europos parlamento susitarimą. Parlamentas tikrai atliko svarbu vaidmenį siekiant jo. Bet aš visuomet siekiau, kad būtų sukurtos nepriklausomos institucijos, kurios galėtų taikyti tam tikras sankcijas Aš sutinku su tuo, kad reikia sukurti fondus. Tai nebūtų tik e, traktuojami kaip e, mokesčiai bankams. Jie nebūtų traktuojami kaip mokesčiai bankams. Jos turėtų apmokėti m, ne tik mažas įmonės. Minuto. Ačiū. Toliau Kutoš vieną minutę. Mulțumesc, doamna președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Norėčiau pasveikinti tą reiškinį, kad mes pagaliau periname nuo susiskaldžiusios priežiūros, e, kur sprendimai priimami nacionaliniu lygiu, prie vieningos europietiškos e, sistemos. Europa galės suplanuoti makroekonominius veiksmus, o mes turėsime visas reikalingas priemonės savo rankose, kad užkirstume kelią krizėms ateityje. Valstybės narės nekreipė dėmesio į parlamentarų pasiūlymą labiau pasitikėti europietiškų dokumentų rinkiniu. Tačiau reikia nepamiršti, kad bankai yra vienas iš sisteminės rizikos šaltinių. Valstybės narės išlaiko teisę prieštarauti Europos institucijoms šioje srityje, tačiau manau, kad, pribren, kad jau praėjo tas laikas, kai buvo imamasi mažų žingsnių, todėl reikia visapusiško politinio aktyvumo. Grazie per un minuto l'onorevole Jattenmaki. Prego. Ačiū kolega Jatsenmaki vieną minutę. Ir man pirmininkė, mums reikia daugiau europinių sprendimų ir mažiau saugiklių nuostatų ir uh, mažiau savanaidiškumo nacionalinių lygmenių. Ir tada labai svarbu čia nesustoti, turime grįžti prie to klausimo, turime riboti bankų veiklą, kur peržengia 7 procentus, reikia daugiau čia priežiūros, reikia europinės priežiūros, e, kuri pasitarnautų mūsų bendriems interesams. Dabar turime e, maksimalų sustarimą dėl institucijų, jis neįdėlus, kadangi e, dalis e, bankų veiklos ir toliau liks valstybių narių rankose, o, o, o jų veiksmai yra gan nesuderinti. Dėkui. Ačiū. Žodis panui Brons vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Eiliniai žmonės krizės vertina kaip nelaimės. ES krizę laiko galimybę susigriepti valdžiai savo rankas, atimant valdžią iš nacionalinių vyriausybių. Valstybės narės praras savo su, suverenumą, savo finansų sistemo atžvilgių ir iš tiesų jungtinėje karalystėje su krize tvarkomasi buvo neefektyviai, nes jungtinės karalystės vyriausybės na, nevykdė pakankamos kontrolės savo bankų. Bankai iš tiesų yra tiesiog verslas, kuris e, turėtų turėti galimybę e, veikti e, ir vis dėlto tai nėra eilinis verslas, nes kaupiamas didžiulės lėšos yra ir tai negali būti palikta privataus verslo rankose. Dėkui. L'ultimo intervento per un minuto l'onorevole Balz. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šiandien pasiektas kompromisas yra didžiulis žingsnis toliau plėtojant Europinę finansų priežiūrą. Puikiai e, bendradarbiavo valstybės narės e, e, taryba, komisija, parlamentas ir Tik tai to dėka tai pavyko e, pasiekti, sukursime instituciją, kuri turės realios e, galios ir e, kai reikės lemiamų sprendimų, jau daugiau nebesikirs atskiros nacionalinės institucijos, turėsime Europinę instituciją. Ir Europinės institucijos prims sprendimus netidėliotinais atvejais. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Europos sisteminės rizikos valdybai vadovaus ateityje ECB pirmininkas ir galėčiau pritarti e, pranešėjai e, daugumą svarbių e, klausimų. Ir iš tiesų puikiai bendradarbiavome, peržengdami politinius partijų kliūtis. Žodis komisarui Barnie, o visus kitus kviečiu laikytis tylos. Komisaras Barnie, ačiū ponė pirmininkė. Po šių diskusijų norėčiau padėkoti visiems ir pranešėjams, ir frakcijų vadovams, ir visiems parlamentarams, tarusiems savo žodį, daugmaž sakiusiems, kad tą kompromisą reikia palaikyti, susitarimą reikia paremti. Norėčiau pasakyti, kad šios naujos institucijos ir sisteminės rizikos taryba ir, ir, ir kitos nepakeis nacionalinių priežiūros struktūrų, tiesiog remsis nacionalinėmis struktūromis, koordinuos jų veiklą, kad būtų galima daugiau e, koordinuotai dirbti. Pirmininkė visus kviečia laikytis tylos. Taigi ta institucija juos sujungs į tam tikrą bendrą tinklą, kad būtų galima pasitelkti visų patirtį, visų kompetenciją. E, ir kad būtų galima ES lygių, kai to reikia, ieškoti atsakymų iškylančius klausimus, kai kils, pavyzdžiui, rizika e, Europos lygių. Ir aš sakiau, kad egzistuoja tokių bankinių struktūrų, finansinių struktūrų, kurios yra transnacionalinės, tad tarybos ir komisijos dėka, tų institucijų dėka bus galima tinkamai sutvarkyti e, jau E, mokėjimų sistemą, užtikrinti nuo savųjų išteklių reguliavimo išteklius. Bus galima taip pat e, gyveninti finansų rinkų direktyvą, bus galima e, depozitų klausimus tinkamai išspręsti, reitingavimo agentūrų vertinimo reikalus. Visa tai yra mūsų laukiantis darbas, nekalbant jau apie investicinių fondų reguliavimą. Šitas darbas turi vykti ryštingai, palaipsniui. Mes padarysime viską, kad galiausiai, kaip jau sakiau, ponios ir ponai parlamentarai, kad galiausiai mes remsimės tuo savo darbų tvarkarašiu iki didžiojo dvidešimtuko sustikimo pasieksime, kad jokia rinkos dalis, joks rinkos veikėjas ir joks produktas neliktų nekontroliuojamas, o ta kontrolės sistema turi būti efektyvi ir išmintinga. Mūsų tikslas, mano tikslas yra toks. Po to nueito kelio, kuris nėra labai ilgas, nes e, bet turime neužmiršti, kad piliečiai yra labai reiklus ir jie teisingai daro, kad yra reiklus. Mes turime kuo greičiau, ne per vėlai sukurti e, tokią priežiūros sistemą, pasaulinę priežiūros ir reguliavimo sistemą, kuri būtų jiems saugi. Europos Sąjunga nori sukurti pavyzdinę priežiūros sistemą pasaulyje. Toks yra mūsų tikslas. ES piliečių interesas juk irgi toks ir yra. Tai yra taip pat ir pačios finansų rinkos interesas. Dėkoju uždėmesi. Grazie. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodį suteiksime ponui ministrui Reinders. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai parlamentarai, aš taip pat noriu padėkoti visiems pasisakiusiems Didžioji dauguma parlamentarų paremė e, šį dokumentų rinkinį. Džiugu, kad daug parlamentarų domisi šią sritimį, domisi finansų priežiūros klausimų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kaip daugelis iš jūsų minėjų, mes kalbame apie pirmą rimtą pamoką, kurią išmokome iš krizės. Mes daug diskutavome e, dėl įvairiausių E, dokumentų, tačiau svarbus e, sustarimas buvo pirmiausia susijęs su sisteminės rizikos komiteto įsteigimu, su, bendra, su, su finansinės priežiūros sistemos reikalingumu. Tai buvo svarbiausi pasiūlymai, mums reikalingiausi. Visa tai, kaip jau sakė komisaras Barnie, vyksta procesas, tai nėra baigtinis veiksmas. Bus įmamas į kitų priemonių, tvirtinant bendrą reguliavimą, kuris be kita ko turi būti dar stiprinamas. E, daugelis parlamentarų taip pat apie tai kalbėjo. Mes ir toliau tęsime darbą, bendradarbiausime tarp komisijos tarybos ir parlamento suprantama. E, Pirmininkaujantį Belgiją yra nusiteikusi taip pat ryštingai prisidėti prie šių e, sprendimų paieškos. Manau, kad jau artimiausiomis dienomis galėsime susitarti dėl investicinių fondų, dėl rizikos fondų ir kitų investicinių fondų. Netrukus vyks diskusijos dėl reitingų agentūrų ir norėčiau patikinti, kad, kaip minėjo ir ponia Gulia, mes teiksime savo iniciatyvas. Yra sutarta, kad neformalaus ECOFIN posėdžio metu bus aptarta, kokios pažangos yra pasiekta. Nenorėčiau uh, užimti daugiau jūsų laiko, nes turi vykti tikrai labai svarbus dalykai, štai dabar, ilgiau nebelaukiant. Tiesiog norėjau pasakyti, kad mes su džiaugsmu dalyvausime reikale, kurį daugelis pavadino istoriniu balsavimu. Artimiausiomis dienomis, savaitėmis ir mėnesiais dirbsime taip pat aktyviai, kad lygiai taip pat ryštingai būtų einama pirmin, kad būtų siūlomi kiti svarbus dokumentai, kuriuos jūs be abejo gausite ir dėl kurių spręsite. Dėkoju visiems, kurie dirbo aktyviai, kad pastaraisiais mėnesiais galėtume aktyviai spręsti šį klausimą, o tai, kaip dar kartą norėčiau pabrėžti, yra pirmoji iš krizės mūsų gerai išmokta pamoka. Dėkoju. Grazie. Ehm. Labai ačiū. Diskusiją baigiame. Care kolegė. Gerbiami kolegos. Labas rytas. Matau, kad susirinko čia dauguma parlamentarų, tarp jų labai naujas jaunas kolega, ponas Zuly. Noriu jį pasveikinti nes e, jo duktė atėjo į parlamentą ir dabar jau tampa nare. Prašyčiau kalbėti labai trumpai. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiandien čia atėjau, kadangi aš sėkmingai laimėjau rinkimus į parlamentą ir aš pripažįstu, kaip sunku e, daugeliui moterų yra suderinti e, motinystę ir parlamentarės darbą. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad galiu su savimi atsinešti savo dukrytę ir aš tikiuosi, kad kitos moterys parlamentarės galės elgtis taip kaip ir aš. Labai ačiū, sveikinu Jūs dar kartą, sveikinu uh, susilaukus dukters. O dabar e, esu, galiu patvirtinti, kad